Okay, dear colleagues, uh, let's start with this. Uh, Kolegos, pradėkime gautinį balsavimą. Mums malonu, kad 55 taisyklę mes darome tai kartu su AFKO komitetu. Na ir pirmiausia, bandymas. Prašom išbandyti balsavimo aparatūrą. Tell me the threshold for the...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 Galima pradėti nuo penktojo kompromiso, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 46 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 48 už, prieš, susilaiko, atmestas. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. Devintas pakeitimas už prieš susilaiko atmestas, dešimtas už prieš susilaiko patvirtintas, vienuoliktas už prieš susilaiko atmestas, dvyliktas už prieš susilaiko atmestas, tryliktas už prieš. Patikrinkime, tryliktas pakeitimas, prašom balsuoti. You're welcome. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 14 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 15 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko atmestas. 16 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. Pirmas kompromisas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 19 pakeitimas už prieš. Patikrinkime 19 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Patvirtintas 20 už, prieš susilaiko atmestas, 22 už, prieš susilaiko patvirtintas, 23 už, prieš susilaiko patvirtintas, 24 už, prieš, tikriname 24. Devotees. Balsavimas baigtas. Atmestas. Antras kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 32 už, prieš susilaiko atmestas. 34 už prieš susilaiko atmestas, 35 už prieš susilaiko atmestas, 36 už prieš susilaiko atmestas, 5 už prieš susilaiko atmestas, vardinis balsavimas dėl teksto su pakeitimais. Prašom balsuoti. Deux. The vote is. Balsavimas baigtas. 43 už, 7 prieš, 6 susilaiko. Balsuojame dėl sprendimo pradėti tarp institucinės darybas. Vardinių balsavimų prašom balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. 42 už 11 prieš 2 susilaikė. Neturime kvalifikuotos daugumos, būtinos pradėti tarp institucinės darybas. todėl turėsime balsuoti plenarinėje sesijoje. Dabar reikia patvirtinti 24 gegužės protokolą patvirtinti. Jeigu niekas prieštrauja, protokolas patvirtintas ir posėdis baigtas.